Gerbimiai kolegos, pirmiausiai dėja liūdna žinia mūsų kolega Michael Potašnai paliko mus. Mes žinome, kad Migelis labai sunkiai sirgo ir drąsiai kovojo su lyga. Dar prieš keletą dienų jis buvo kartu su mumis Jį operavo du kartus, ilgai gydė ir po truputį Migelis grįžo į darbą. Ir nekartą sakė, kad darbas parlamente jam padeda kovoti su lyga. Migeliui buvo tik tai 53 metai. Ekonomistas, žurnalistas, keletos knygų autorius, taip pat kairiųjų Portugalijoje vadovas, pirmą kartą į parlamentą išrinktas buvo 2004 metais. Ir mes tikrai vertinome Migelio darbą. Migelis buvo mūsų geras bičiulis ir koordinatorius grupės. Aš jį asmeniškai gerai pažinojau. Tačiau, kaip ir jūs visi, tikrai labai vertinau jų didžiulį susidomėjimą, pagarbą politinės frakcijos pažiūroms ir pasišventimą kitiems. Jo atsakomybės jausmas ir drąsa gali tapti mums gerų pavyzdžių. Norėčiau jo šeimos nariams ir kolegoms pareikšti giliausią užuojautą. Koordinatoriai man neinformavo, kad ir jie nori keletą žodžių pasakyti. Taigi visi, kas pagidavote, galite pasisakyti ir po to mes pagerbsime jo atminimą tylos minutės nanė. Gerbėmėjai ponai. Gerbėmėjai, aš tikrai labai nusiminiau sužinojusi apie kolegos mirtį man ir mano frakcijai Migelis buvo pavyzdžiu to, koks turi būti parlamento narys kaip jis turi diskutuoti ir dalyti skirtingomis politinėmis pažiūromis. Ir kaip likti ištikimu savo politinėms pažiūroms ir siūlyti ir ginti savo sprendimus. Mums tikrai Migelio labai trūks. Man tiesiog labai žmogiškai skaudu, nes Migelis turėjo šeimą vaikų, taigi aš norėčiau išreikšti užuojautą jo artimiesiems. Jie prarado vyrą, tėvą. Migelis tikrai mūsų atmintyje visada išliks kaip labai brangus kolega, mums jo labai trūks. Merci, Sidonia. Goran. Goranas. Ačiū, ponė pirmininkė tikrai liūdna diena, nes Migelis buvo puikus mūsų kolega, jam teko kovoti ir su savo sudėtinga būklė ir taip pat spręsti sudėtingus klausimus Portugalijoje namuose, bet jis pasižymėjo puikiu humoro jausmu ir dvasios stiprybę. Tikrai buvo ryštingai nusiteikęs kovoti, kad būtų sumažintas nedarbas ir pašalintos kitos blogybės. Pirmininkas Baroso labai vertino jo darbą biudžeto komitete ir kaip koordinatorių labai daug Migelis darė, kad padėtų tiems, kurie neteko darbo dėl globalizacijos. Jis tikrai puikiai atliko savo pareigas ir mums jo labai trūks. Ačiū, Goranai. Elga, prašau. Ačiū. Pirmą kartą man tenka susidurti su tokia liūdna žinia. Tai iš tiesų šokiruojanti žinia ir liūdna žinia jo šeimai, jo visiems vaikams. Mes visi žinome, kokia tai yra tragedija, kai mažų vaikų tėvas iškeliauja Anapilin. Taip pat turiu pasakyti, kad labai dažnai nepritardavau jo nuomoniai, bet e, jis mokėjo išklausyti kitus, atsižvelgti į kitų nuomonę. Turiu pasakyti, kad man jo trūks ir tikrai šiandien iš pat ryto mūsų užklupo labai liūdna žinia. Ačiū Elga. Kal. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmininkė liberalų frakcijoje, kai mes sužinojome apie Migelio netikti, aš mačiau iš kolegų veidų, kaip jie buvo sujaudinti tos žinios, nes Migelio mirtis tikrai mus sukrėtė. Mes puikiai bendradarbiavimą, nepaisant gal skirtingų ideologinių pažiūrų, skirtingų nuomonių, bet Migelis buvo puikus bendro darbo gebėtojo pavyzdys. Jis buvo kupinas naujų idėjų, bet visada labai geranoriškai su mumis bendradarbiavimo ir nebejotinai mes jį prisiminsime ir norėtume pareikšti užuojautą jo šeimai. Ačiū. Mingelis mus paliko revoliucijos išvakarėse vienas filosofas, kurio vardo nepamenu, sakė, apie žmonių lygybę, kai jo paklausė, o kodėl jūs manote, kad visi žmonės lygus? Ir filosofas atsakė, per dvi savo gyvenimo dienas visi lygus, tada, kada gimsta ir tada, kada iškeliauja. Norėčiau paprašyti tylos minutę pagerbti Mingelio atminimą. remercie. Ačiū. Gerbėmėjai kolegos. O dabar grįžkime prie šios dienos darbo tvarkės. Prieš kalbant apie darbo tvarkę, Noriu pasakyti, kad šiandieną mūsų posėdėje dalyvauja Kroatijos stebėtojas Andrejš Plejkovič. Norime jį pasveikinti prisijungus prie mūsų. Atvykus į mūsų komiteto posėdį tenka apgailestauti, kad kad e, jūsų pirmas atvykimas į mūsų komitetą sutapo su tokius liūdnos žinios paskelbimu. E, ponas Ugarčius buvo Kroatijos Europos reikalų ministras ir e, daug dirbo dėrėdamasis dėl Kroatijos narystės Europos Sąjungoje. Taigi, jis yra APP frakcijos narys o socialistų frakcijos vardu pas mus dirba dabar Milorat Pupovič, kurio dar nėra posėdė. Jis yra e, Serbijos nepriklausomy, nepriklausomybės partijos narys, bet kokiu atveju džiugu jūs pasveikinti čia. Mėly kolegos. Jūs uh, Esate susipažinę su darbo atvarkė be abejo ir noriu pristatyti pagrindinius mūsų darbo atvarkės klausimus. Komisijos narys Levandovskis pristatys mums 2013 metų biudžeto projektą. Kaip žinote, prieš kurį laiką Europos komisija sutiko dirbti pagal štai kokį principą, kuomet komisijos narių kolegija patvirtina metinį biudžetą. Už biudžetą atsakingas komisijos narys iškart po šio posėdžio ateina į biudžeto komitetą, kad parlamentas per biudžeto komitetą išklausytų biudžeto projekto pristatymo. Ir po to komisijos narys surengė spaudos konferenciją. Šiais metais mano pristatyta procedūra šiek tiek išsikraipė, nes šalia šios tradicijos yra ir kita procedūra. Tai yra, kuomet nauja, išrenkamas, paskiriamas naujas parlamento pirmininkas, parlamento pirmininkas kviečiamas dalyvauti komisijos narių kolegijos posėdėje. Jis taip pat yra kviečiamas ir į tarybos posėdžius. Taigi, kiekvieną semestrą e, komisijos nariai rengia posėdį, kuriame dalyvauja ir pirmin, taryboje pirmininkaujančios valstybės atstovas. Ir pirmininkas Šulcas šiandien yra pakviestas dalyvauti tokioje E, komisijos narių kolegijos tokiame posėdėje. Taigi, š, numatyti, taigi suplanuoti renginiai šiek tiek susidubliavo. Aš kalbėjausi su ponu Šulcu vakar ir nusprendėme, kad tos dvi procedūros turi būti atsietos. Jokio dubliavimosi ar dviprasmybių čia nėra. Parlamento pirmininkas Šulcas dalyvauja komisijos narių posėdėje kaip garbės svečias. Ir dalyvaudam, po to dalyvaudamas e, spaudos konferencijoje, kurioje dalyvausi ir komisijos pirmininkas Baroso, uh, Parlamento pirmininkas turės galimybę pristatyti, kaip jis vertina santykių raidą bendrais bruožais e, komisijos ir parlamento santykių raidą. E, jis nekomentuos, tačiau jis nekomentuos biudžeto projekto. Ir vienintelė, e, kaip tai siejasi su mūsų šiandienos darbu, kadangi buvome numatę pono Levandovskio e, prisistatymą šiandien link vidurdienio. Jis ateis pas mus po pietų, pusę trijų. E, ir po jo po jo mm, pasisakymo nebus iš kartos plus konferencijos, tikriausiai tas renginys bus vakare. Taigi nuo 14.30 iki 16 valandos numatytos pusantros valandos pasikeitimui nuomonėmis su ponu Levandovskiu. Jis pristatys 2013 biudžeto projektą ir visi jūs, be abejo, pranešėjai, frakcijų koordinatoriai, turėsite galimybę užduoti jam klausimus. Ir vakar telefonu kalbėjusi su Giovanni Levija, kuris Taip, taip. Jis kuklus sėdi trečioje eilėje. Manau, kad draugės su kolegomis turėsite galimybę išsakyti atitinkamus pastebėjimus po pietų. Jokių kitų darbo atvarkės pakeitimų nėra. Šį rytą pradedame darbą nuo nuo finansinių instrumentų, finansinių priemonių našumo, naudingumo svarstymo, nuo klausimo pradedame darbą. Ir po to vyks balsavimas. Taigi, pradedame o po pietinį e, posėdį pradėsime nuo susitikimo su komisijos nariu Levandovskiu. Niekas neturi jokių pastebėjimų, darbo tvarkė patvirtinome. Pirmininko e, pranešimai yra komiteto biuletenyje. Toliau e, kovo 21 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Jeigu niekas neturi jokių pastebėjimų, kaip įprasta iki posėdžio, šio posėdžio pabaigos laikysime jį patvirtintų. Ir dabar periname prie seminaro finansinių priemonių klausimų. Ir siūlau žodį iš karto suteikti mūsų pranešėjai. Poniai Sabai. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, tokią dieną labai sunku dirbti biudžeto klausimais tas faktas, kad Miguelis visada buvo su mumis ir dirbdavo tikriausiai įpareigoja mus šiandieną rimtai padirbėti, tai bus geriausias jo atminimo pagirbimas. Mes kalbėsime apie finansinės priemonės ir norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams, kurie atvyko į seminarą. Tikrai finansinėmis priemonėmis domisi labai daug kas, todėl tai vienas iš, viena iš svarbiausių diskusijų Europos parlamento komisijoje. Praėjusį spalį Europos komisija paskelbė komunikatą dėl pažangių finansinių priemonių ir mes manome, kad tai buvo gera idėja, todėl labai svarbu buvo surenkti šį seminarą, kad išsamei galėtume išanalizuoti, kaip anksčiau buvo taikomos finansinės priemonės, ko galime pasimokyti iš sukauptos patirties, kad tos finansinės priemonės būtų veiksmingesnės. Mūsų seminaras vyks dviem etapais. Pirmiausia, išklausysime informaciją apie komiteto užsakytą analitinę studiją, kuri analizuoja įvairias finansinės priemonės ir teikia rekomendacijas ateičiai, o per antrą seminaro dalį išklausysime įvairių specialistų pranešimus e, specialistų, kurie dirba su finansinėmis priemonėmis ir pateiks mums skirtingą požiūrį ir vertinimą. Norėčiau uh, atsiprašyti visų, kad dėl laiko stokos bus e, labai nedaug laiko nuomonėms pareikšti, tik penkiatas minučių, bet mes norime kaip galima daugiau pranešimų išklausyti, kad susidarytume kuo išsamesnį vaizdą apie finansinės priemonės ir jų veikimą kad galėtume panalizuoti, kokios finansinės priemonės pasiteisino, o kokių dėrėtų atsisakyti ateityje. Taigi, tokiu būdu siūlyčiau iš karto pereiti prie konkretaus pranešimo ir pirmiausiai James Spence ir Philip Datie pristatys užsakytos analitinės studijos rezultatus. Ačiū. Iškils praktinių problemų numatyta išklausyti daugybę kalbėtojų, bet mes privalome baigti šį renginį be 15.11. Ir todėl prašau visų kalbėtojų laikytis pasisakymui nustatyto laiko ir stengtis kalbėti trumpiau. Ir aš dėja rengiuosi būti griežtas. Ir pirmas pasisakymas, kurio išklausysime, jam būtų gerai, jeigu jis apsiribotų dešimčia minučių. Ir išklausysime pono James Spence prisistatymą, daktaras Julie Smith ir Filip Dardie bendrą pasisakymą. Prašau, žodis jums. Thank you, Mr. Chairman. Members. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbimiai komiteto nariai. Jūs matote skaidrėje mūsų analitinės studijos pavadinimą ir jis atspindė esminės išvadas. E, Dr. Julie Smith pristatys trumpai, ką mes analizavome ir taip pat bendrą e, ekonominį kontekstą, į kurį buvo atsižvelgta. Džiulį, žodis jums. Ačiū. Na, kaip jau kolega sakė, mes pasirinkome uh, neįtin techninį pavadinimą šiai, šiam pristatymui, nes galvojame, kad būtent augimas pasitelkus ES biudžeto priemonas bus tinkamiausias dalykas atspindėti finansiniai inžinerijai. Mes rėmėmės laikotarpiu 2007-2013 kuris apima dabartinę finansinę perspektyvą ir taip pat kitų daugiametės finansinės perspektyvos laikotarpių. Mes apžvelgėme 25 finansinės priemonės, 14 iš jų taikomos viduje ir 13 išorės priemonių. Aišku, didžiausią dėmesį sutelkėme analizuodami finansinės priemonės į dabarties sąlygas, kad būtų galima gerai matyti kokios e, būtų šių priemonių taikymo pamokos. Mes ketiname a, e, parodyti, kam yra skirtos atskiros finansinės priemonės ir panalizuoti komisijos pasiūlymą. Taigi, apie ką mes kalbame? Faktiškai mes kalbame apie grupę priemonių, kurios turi užtikrinti, kad ES veiksmingai pasieks savo numatytų tikslų, panaudodama a, turimas biudžetinės lėšas, ne tik tai a, subsidijas kurios turėtų duoti papildomos finansinės naudos ir kurių dėka turėtų padidėti finansavimas, o tai reiškia bus galima padengti daugiau lėšų. Ir svarbiausias tikslas, naudoti, naudojant priemonės, yra pasiekti tikslų, teikiant kreditus, didinant kapitalą, padedant privačiam sektoriui. Ir tai yra labai svarbu. Labai svarbu užtikrinti, kad visi veiktų esant rizikingom sąlygom. Taigi Kitas dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, yra dabartinės finansinės sąlygos. O mes gyvename krizės laikotarpiu, todėl finansinių priemonių svarba išauga. Šiuo metu yra itin sudėtinga gauti finansavimą, o ES sugeba suteikti papildomų lėšų per subsidijas arba panaudodama įvairias finansinės priemonės, kuris duot, tikrai duoda naudos. Nes svarbiausias dalykas - užtikrinti ekonomikos augimą. Tai daroma finansuojant įvairius projektus, per kurie prisideda prie ekonomikos augimo ir duoda papildomos naudos. Taigi, koks finansinių priemonių tikslas? Pirmiausia, tai pritraukti papildomo kapitalo per vieš, tiek viešame, tiek privačiame sektoriuje ir ypač e, padėti tais atvejais, kurie investitorių uh, investuotojų nuomonę yra pernelyg riz, susiję su didelė rizika. Finansinių priemonių tikslas iš tiesų ištaisyti egzistuojančias rinkoje spragas, bet ne tik tai. Finansinėmis priemonėmis siekiama labai praktinių tikslų, padėti valdyti projektus ir taip pat e, suteikti papildomų lišų. Ir mes tai labai gerai matome, kai naudojamos vidaus finansinės priemonės, kurio dalis yra e, atspindėta šioje skaidrėje, nes finansinės priemonės yra naudojamos MVI steigimui skatinti, sustiprinti rizikos kapitalo rinką Europoje, e, suteikti mikrokreditus ir taip toliau. Bet jeigu jūs panalizuosite mūsų parengtą studiją, tai ne tik tai vidaus finansinės priemonės yra svarbios, bet taip pat ir išorės finansinės priemonės, kurios egzistuoja Lotynų Amerikos šalise, Viduržėmio jūros regione ir kitose pasaulio dalise. O dabar ponas Filipas Dardyje trumpai pristatys a, rizikos valdymą ir sandorių sudarimo įgūdžius. Na, Labas rytas. Rizikos savoka susijusi su bet kokiamis investicijomis, kai kalbame apie e, augimą skatinantį kapitalą, prisiminame auksinį, auksinę erą prieš penkis metus. Uh, Bet dėje, e, planuojant bet kokią investiciją, reikia suvokti, kad tai susijęs su rizika. Egzistuoja objektyvi rizika, socialinė rizika, taip pat neveiklumo rizika, tai yra, jeigu įsipareigoji skirti lėšas ir jų ne, neinvestuoji. Taigi, analizuojant investicijų procesą, būtina užsitikrinti, kad turi e, visas reikalingas priemonės, kurias mes pristatome šiuose skaidrėse. Taip pat labai svarbu suvokti, kaip, e, nepam... atsižvelgiant į riziką, planuoji užsitikrinti savo investicijų gražą. Taigi, kad e, būtų sušvelninta galima e, patiriamą riziką, reikia kiekvieną projektą labai kruopšiai suplanuoti ir taip pat suplanuoti investicijų portfelį. Taigi, kalbant apie investicijų portfelį, reikia konkrečias priemonės suplanuoti konkretiems sektoriams ir pasitelkti modelį, kuris galėtų uh, su, pradėti prognozuoti numan, galimą riziką. Taigi, reikia e, apriepti į, į daugybę įvairių produktų, priemonių ir bandyti juos įsivaizduoti platesnėme kontekste, makroekonominėme lygmenyje. Kalbant apie investicijų portfelį, reikalinga priemonių įvairovė, ypač tais atvejais, kai rizika yra labai didelė ir kai, didesnė ir kai kalbame apie E, keletą sektorių apimančias investicijas. Taigi kalbame apie, taip pat turime kalbėti apie įsiskolinimą ir kapitalą. Jeigu siekiame užtikrinti augimo mūsų investiciją, tai reikia tokių priemonių, kurios galėtų padėti planuoti augimo kriterijus, taip pat rizikos kitimą. Uh, Dar vienas dalykas, jeigu portfelį, savo investicijų portfelį tinkamai tvarkote, tai galite tikėtis gražos iš savo investicijų. Taip pat čia yra keltas susijusių teorijų su šiomis savokomis, kuriuos aš nesigilinsiu. Norėčiau akcentuoti e, sandorių, kad labai svarbus dalykas yra sandorių sudarinėjimo įgūdžiai. Tai yra svarbu pare, sukurti reikalingas e, komandas grupės, kurios dirbtų atitinkamose institucijose, geografinėse teritorijose ir užtikrintų sklandų darbą. Tokie įgūdžiai, reikalingas patyrimas taip pat padeda sumažinti riziką. Taigi ir suvokiant, tinkamai vertinant riziką, e, pasieksite savo tikslų reikia taikyti visas susijusias institucijas apimantį požiūrį, tai yra dirbti visose institucijose. Ačiū. Rezultatai kol kas yra teigiami, audito rūmai yra pasisakęs, pateikė savo nuomonių, kurios yra palankios. Aš kalbėsiu apie tris dalykus. Pirmiausia, apie tai, kad reikia daugiau nuoseklumo naudojant finansinės priemonės. Ir biudžeto komitetų ir sekretariatui tenka užduotis peržiūrėti biudžetą ir užtikrinti, kad tai kaip aprašomos finansinės priemonės, tas aprašymos, pati kalba būtų nuosekli. Ir kad finansinės priemonės būtų aiškiai apibrieštos. Mes norėtume, kad įgyvendinimas būtų paprastesnis, kad būtų paprastesnės taisyklės ir aiški teisinė sistema. Mes e, taip pat e, norėtume didesnės, e, didesnio ryšio tarp priemonių ir didesnio skaidrumo. Mes taip pat tikėtumės, kad bus mažiau finansinių priemonių, kad jos bus naudojamos nuosekliau ir kad bus išspręsti įvairūs nesklandumai. Mes taip pat norėtume išgirsti narių pastabų ir klausimų. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponios ir ponai. Ačiū ir už tai, kad laikėtės pasisakymui skirto laiko. Noriu padėkoti taip pat Jums už Jūsų pasisakymų kokybę. Ši Jūsų pristatyta studija dabar gali būti svarstoma. Komisija ir finansinės institucijas jau pateikė savo komentarus. Dabar išklausysime kitų kalbėtojų. Ir kom, Europos komisija čia atstovauja net trys žmonės. E, ir prašau visų jūsų E, pasisakant vėlgi neviršyti 10 minučių ponas Paradį. Taip, ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau atkreipti e, dėmesį tų, kurie turėjo galimybę susipažinti su tą studiją. Į paskutinį aspektą, kurį akcentavo James Spence, tai yra reglamentavimo e, situacija tie, kas dalyvauja dėrybose dėl finansinio reglamento, Tai yra ponė Gressler, ponas Mulderis ir ponas Gaja. Galbūt ir kiti parlamento nariai, taip pat ponas Rivelini dalyvauja. Taigi, darydamėsi dėl parlamento patvirtintų pakeitimų, tų pakeitimų dėka, jie tikrai neblogai, jie patobulino šį reglamentą, ypač skaidrumo aspektu ir atsiskaitimo e, klausimais. Ir tai užtikrina kad šis reglamentas bus tinkamai griežtai įgyvendinamas. Mes tikimės, kad dėl, galutinis susitarimas dėl finansinio reglamento bus netrukus pasiektas. Dar išlieka neišspręstų problemų darybose su taryba, kuri kol kas nenori e, pritarti finansinių instrumentų, finansiniams instrumentams skirtų lėšų mm, perdirbimo, panaudojimo dar kartą. Ir mes tikimės, kad tą refl, siūlymą dėl reflows taryba patvirtins. Po to, žinoma, reikės savo parlamento biudžeto komiteto palaikymo tolesnėme darbe kad šis finansinis reglamentas būtų taikomas visose sektoriuose, kaip numatyta. Tikimės, tikimės parlamento biudžeto komiteto palaikymo, kad pasiektume sėkmės šiuose dėrybose dėl finansinio reglamento ir taip pat tai aktualu ir visiems sektoriams, kurie susiję, kuriems numatomas šis reglamentas. Ačiū. Avnit. Ačiū. Toliau ponas Avnit. Aš norėčiau padėkoti komitetui už galimybę pasisakyti šiuose svarbiuose diskusijose apie finansinės priemonės. Taip pat norėčiau padėkoti studijos autoriams už patiktas įdomias mintis. Finansų priemonės gali padėti E, pasiekti politikos tikslų, jos papildo biudžetą. Jos nėra naujos, jos e, naudojamas jau daugiau nei 15 metų įvairiuose kontekstuose. E, jas jau patikrino komisija, jos buvo nekarta įvertintos, taip pat atliktas ir auditorumų auditas ir finansinės priemonės pasiteisino. Ir paaiškėjo, kad e, jų naudojimas gali būti sėkmingas būdas siekiant ES politikos tikslų. Finansų priemonių nauda yra trejopa. Pirmiausia, jos e, gali padėti pasiekti politinių tikslų visiems e, dalyvaujančioms šalims, finansų institucijoms, visuomenėms. Jos padeda įgyveninti ES politikos tikslus. Tai yra labai svarbu. Svarbu, kad e, jos naudingos ne vien ES, komisijai, jos naudingos visoms dalyvaujančioms šalims. Antra, jos turi daugiklio efektą, jos padeda sėkmingiau panaudoti finansinės lėšas ir galiausiai leidžia sumažinti ES e, finansinę riziką ir užtikrina rizikos pasidalėjimą tarp visų veikėjų. Ir galiausiai finansinės priemonės turi ir tokį privalumą, kad suteikia galimybę pasinaudoti tą patirtimi, kurią turi bankai ir kitos finansinės institucijos. Būtent todėl finansinės priemonės įsitvirtino ES politinėje darbo tvarkėje ir siekiant Europą 2020 strateginių tikslų ir kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Anksčiau finansinės priemonės padėjo finansuoti daugybę sričių, mokslinius tyrimus, infrastruktūros plėtrą ir taip toliau. galėtume palyginti finansinės priemonės ir dotacijas. Ir matome, kad jeigu pinigai grįžta naudojant dotacijas, tai jais tiesiog buvo nepasinaudota. Lėšos nepateko ten, kur turėjo. O kalbant apie finansinės priemonės, mm, jos užtikrina, kad visos lėšos yra panaudojamos. Mes, aišku, suprantame, kad finansinės priemonės turi būti naudojamos tik tais atvejais, kai yra tam tikrų rinkos trukdžių ar kada yra neoptimalios investavimo sąlygos. Jos gali sukelti tam tikrų iškraipimų, todėl jos turi būti naudojamos ribotai ir tik tose srityse, kur teikia didžiausią pridėtinę vertę. Tačiau tuo pačiu norėčiau pabrėžti, kad dotacijos, kurių dabar naudojame daugiau, su, jos sukelia dar didesnius iškraipimus nei finansinės priemonės. Rimdamiesi patirtimi mes galime e, rasti būdų, kaip patobulinti finansinių priemonių naudojimą kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Ir turime pabrėžti, kad visi nesklandumai yra susiję ne su pačiu finansinių priemonių pobūdžiu, o su tuo, kaip jos yra naudojamas. Taigi mes turime naudotis e, finansinėmis priemonėmis taip, kad galėtume pasinaudoti geriausią praktiką, kurią turi komisija ir mm, pasinaudoti auditorumų ataskaitomis. Ir svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp e, skaidrumo reikalavimų ir tinkamo finansinio valdymo ir mm, kita vertus finansinių priemonių teikiamos naudos mm, rinkos veikėjams. Turime baigti, nes kitaip negalėsiu suteikti žodį ponui Gonzalesam, mums reikia išklausyti ir regionų generalinio direktorato nuomonės. Man lieka viena minutė. Paskutinis sakinys. Gerai, taigi mes sumažinome finansinių priemonių skaičių, bus tik šešios priemonės naudojamos ateityje. Mes taip pat stengiamės sumažinti persidengimą tarp šių priemonių ir stengiamės su, pat, patobulinti koordinavimą šių priemonių naudojimą ES lygmenių ir struktūrinių fondų kontekste. Taigi mes manome, kad ateityje šiomis priemonėmis bus galima sėkmingai naudotis siekiant ES politikos tikslų. Ačiū. E, Išklausime pono Havnyt iš ECOFIN direktorato, o ir taip pat pona Gonsalės. Iš, dabar ponas Gonsalės iš regionų generalinio direktorato. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Finansinės priemonės anglaudos politikoje jau e, yra naudojamos pagal susiklošęs tradiciją. Ir naudojamos trijų rūšių investicijoms. Investicijoms į įmonės, ypač smulkų verslą ir mikro įmonės, investicijoms į tvarų miestų plėtojimą, taip pat į našų energijos naudojimą, ypač pastatų ir e, būsto sektoriuje. E, finansinių priemonių gyvendinamas sanglaudos politikoje vyksta su įvairiausiais partneriais. Yra pasitelkiami holdingai holdingo fondai ir e, prižiūrinti institucija gali patikėti tų investicijų priežiūrą šitokiams fondams arba kreiptis į tiesiogiai į finansinius tarpininkus, kad šie pasirūpintų investicijomis. Bet visada e, valdanti, prižiūrinti instituciją e, tuo rūpinasi komisija tiesiogiai investicijų priežiūroje nedalyvauja. 2011 pabaigoje komisija pristatė išsame ataskaitą dėl investicijų, fina, panaudojant finansinės priemonės anglaudos politikoje. Buvo aprėtas laikotarpis nuo 2010 gruodžio 31. Ir iki to laiko sanglaudos politikoje iš finansinių priemonių buvo panaudota 10 milijardų eurų, iš jų 7,6 milijardai eurų buvo skirta iš Europos regionų plėtros fondo. Ir šios lėšos buvo panaudotos investicijoms į įmonės, daugiau nei 20 tūkstančių, į 20 tūkstančių įmonių ir taip padėjo sukurti 90 tūkstančių darbo vietų. Ir iš 8,1 milijardo eurų skirtų iš regionų plėtros fondo daugiau nei 50 procentų investuota į įmonės ir be to daugiau nei 3,6 milijardai eurų buvo mobilizuota kaip papildomų lėšų iš privataus sektoriaus ir jos buvo panaudotos bendroms investicijoms su ES fondų lėšomis. Buvo finansinės priemonės buvo naudojamos tvariai miestų plėtrai, be nemažame skaičioje valstybių narių ir jų um, apimtis sudarė 2 milijardus eurų. Mano kolega paminėjo daugybę finansinių priemonių panaudojimo privalumų, lyginant jas su dotacijomis. Čia kalbame, žinoma, apie sanglaudos politiką. Uh, tą patį eurą galima panaudoti daug kartų. Taip pat yra galimybė pasitelkti papildomius išteklius. Finansinių priemonių duodama graža, dividendai, kapitalas gali būti reinvestuojami. Svarbiausia yra tai, kad finansinės priemonės padeda e, mobilizuoti ir privataus sektoriaus ekspertus patyrimą ir taip užtikrinti tvaresnį ilgalaikį investicijų poveikį ir naudą. Taip pat e, ši sistema skatina lėšas panaudoti e, našiau, nes galutiniai naudotojai žino, kad jie turės dalį lėšų sugražinti ir jie yra suinteresuoti pasirengti patikimą investiciją. Tai yra, tai yra vienas euras panaudotas per finansinę priemonę, sukuria ke, keletą eurų. Uh, ypač jeigu pasirinktas projektas yra aukštos kokybės ir investicijos yra tvarios. Jūs ar baigėte? Ačiū pirminkė. Ir dėl visų šių priežasčių finansinių priemonių naudojimas ateityje numatomas ir tikimasi sustiprinti jo vaidmenį sanglaudos politikoje. Uh, ir tą ir numatoma teikdami komisijos pasiūlymus kitam finansavimo laikotarpiu ir tikimės, kad finansinės priemonės bus labai veiksminga e, vieš, vieš, viešojo sektoriaus lėšų panaudojimo forma ir padės mums pasiekti sanglaudos politikos tikslų. Alors, nous... Ačiū, ponai. Viskas aišku. Dabar periname prie ponios Dominik de Krejonkur. E, institucinių reikalų departamento e, direktorės pasisakymo iš Europos, pas, direktoriaus pasisakymo iš Europos investicijų banko. Prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Stengsiuosi laikyti pasisakymui skirto laiko ir, e, ir, ir suteikti minčių pamastymui visiems. Turiu parengęs skaidrės. One, it may look Taigi gal bus sunku įskaityti, kas parašyta skaidrėje, bet joje mes bandome paaiškinti, kad investicijų finansavimo tipas priklauso nuo projekto specifikacijų. Pirmiausia, svarbu užtikrinti, kad investuojamos lėšos atsipirktų ir duotų naudos visai visuomeniai, kai užtikrinamas šis rodiklis, tada įvertinama rizika bei projekto pelningumas ir nustatomas arba aukštas arba žemas finansavimo lygis palyginti ir pelningumas palyginti su rizika. Ir būtent dėl tos priežasties galbūt nebūtinai um, visada dotacijos atsiperka, nes e, gražos norma būna mažesnė. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite, koks yra spektras, tai vienoje pusėje pliusas, kitoje pusėje minusas kai analizuojame dotacijų naudą. Uh, Egzistuoja ir e, jungtiniai, jungtinės priemonės, kurios e, užtikrina mažesnį pelningumą, bet susijęs su didesnė rizika. Kitoje skaidrėje jūs matote kai kuriuos nurodytus privalumus siekiant pagrindinių tikslų, tai yra užtikrinant ekonomikos augimą ir a, naujų darbo vietų kūrimą atsižvelginti numatytų strategijoje Europa 2020 tikslus. Tai yra pažanga, tvarumas ir visa apimantiškumas. Jeigu matysite piramidę mes pavaizdavome, bet reikia atkreipti dėmesį į tai, kad finansų srityje finansai turi būti panaudojami labai laikantis fiskalinės ir finansinės drausmės. Ir tada atsiranda daugiklio poveikis, daugiklio efektas, kuris leidžia pritraukti privačias lėšas. Dabar komisija išvelgia atitinkamą naudą, stiprinant politiką, sukuriant daugiklio poveikį, mobilizuojant finansinius pajėgumus ir finansinių institucijų žinias bei patirtį. Kalbant apie Europos investicijų banką, tai jo nauda yra optima, maksimalizuojamas kapitalas ir sustiprinama uh, investicijų gražos normą. Ir dabar penkios išvados, kurios mūsų galva yra svarbiausios vertinant finansinės priemonės. Ir norėčiau priminti, kad EIB e grupė yra vienintelis ES bankas, kuris um, yra saistomas ES priimtų įsipareigojimų ir tikslų. Ir tap, šie du elementai yra labai svarbus, bandant analizuoti operacijas, kurios vykdomos ES viduje ir uh, kurios vykdomos už ES ribų. Euro uh, EIB grupėje dalyvauja visos 27 valstybės narės, taip pat um, atstovaujama ir Europos rekonstrukcijų ir plėtros bankui, bet tarptautiniams ir um, vietos subjektams. Finansinės priemonės turi būti pakankamai lankščios, kad galima būtų prisitaikyti prie rinkos sąlygų paprastos, e, daugkartinio naudojimo ir duodančios postimi. Tai reiškia, kad um, jos turi pasižymėti daugiklio poveikiu. Trečia, finansinės priemonės visada turi būti sudaromos taip, kad būtų atsižvelgta į ex ante politikos tikslus, į kriterijus ir taip pat į ex post ataskaitų ir apskaitos teikimą. AIB e grupė stengiasi užtikrinti, kad jos atliekamas darbas užtikrintų, jog įgyvendinami projektai duoda papildomos naudos plačiaja prasme. Ir galiausiai visada yra reikalinga pasirinkti, bet atsižvelgiant į tas sąlygas, kurios turi būti lygios visiems ir iš kitos pusės atsižvelgiant į tą katalizatoriaus uh, poveikį bendradarbiavimo prasme. Ir bankai, kurie naudoja beveik išimtinai finansinės priemonės, gali užtikrinti tinkamas konkurencijos sąlygas, bet lygiai taip pat lygių konkurencijų sąlygų e, sukūrimas yra taikomas e, kaip reikalavimas visiems kitiems subjektams. Ačiū, ponė pirmininkė. O dabar norėčiau suteikti žodį Europos e, plėtros ir rekonstrukcijų banko kolegijai, pane Beins. Labadiena. Aš taip pat norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad suteikė galimybę pasisakyti šią svarbę temą. Aišku, finansinės priemonės taps vis svarbesnės, dar svarbesnės naujoje daugiametėje finansinėje programoje. Tačiau, kaip ir sakė kolegos, finansinės priemonės nieko naujo, tai e, priemonės naudojamos daugelio institucijų, EIP grupė jas naudoja, taip pat ir ERPB, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Aš norėčiau trumpai pristatyti mūsų veiklą ir pateikti pavyzdį. Skaidrėse bus pateikiama daugiau informacijos, nei aš pasakysiu. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad finansų priemonės yra reikalingos ir ne vien todėl, kad gyvename ekonominių sunkumų laikais. RPB požiūriu finansų priemonės yra tikrai reikalingos, nes jos yra labiau suderinamos su tvario rinka, tvarios rinkos veikimu. Taip pat jos reikalingos užtikrinant vietos rinkų kūrimą, teikiant finansavimą. Jeigu naudojamasi dotacijomis, jeigu dotacijų daug, tai kartais galima iš tikrųjų reikmingai iškreipti rinkos veikimą. Finansų priemonės e, padeda teikti ilgalaikį finansavimą. Ir aišku, mūsų banko tikslas yra e, sukurti galimybės konkrečiose regionuose, steigti vietos galimybės ir užtikrinti ten ilgalaikį finansavimą. Taigi Mes siekiame ilgalaikio investicijų tvarumo, susijusio ne vien su ES dotacijų finansavimu. Taip pat e, pakartosiu tai, ką sakė kolegos, finansų priemonės padeda pasinaudoti finansinių institucijų patirtimi siekiant ES politikos tikslų. Ir aišku, tos institucijos, kurios šiandien čia atstovaujamos, e, yra įvairios ir įdomios. Ir aš trumpai paaiškinsiu, koks yra RPMB vaidmuo. Mūsų institucijos pirmas, pirmiausias tikslas yra skatinti privatų sektorių. 70-80 procentų mūsų klientų yra privataus sektoriaus klientai. E, taip pat mes turime ir nemažą geografinę apripti, nors ne visose 27 valstybėse narėse veikiame, bet ten, kur veikiame, tai darome aktyviai. Iš tikrųjų, naudojamės daugelio ekspertų patirtimi, turime labai konkrečių žinių, labai gerai išmanome konkrečius sektorius, pavyzdžiui, finansų sektorių, siekime stiprinti finansų sektorių e, savo veiklos regionuose. RBMB taip pat siekia ne vieną skatinti investicijas, bet skatinti ekonomikos augimą ir ES tikslų siekimą. Jeigu projektas tokių tikslų netikia, tai toks projektas yra nefinansuojamas. Toks yra mūsų požiūris. Mes suprantame, kad dedamos pastangos siekiant suderinti ir užtikrinti nuoseklumą finansinių priemonių naudojime. Ir mes galvojame, kad turi būti užtikrintas tam tikras ir lankstumas naudojant finansinės priemonės, kad būtų galima spręsti mm, įvairius rinkos trukdžius Finansų priemonės turi būti specialiai priderintos konkrečiose regionuose ir šalyse. Mes e, turime siekti, kad finansinėmis priemonėmis būtų pasiekta užsibrieštų tikslų ir sprendžiamos konkrečios problemos, todėl reikalingos e, patikimos rinkos analizės ir reikia užtikrinti, kad e, iš tikrųjų būtų siekiama finansinėmis priemonės konkrečių ES tikslų, pavyzdžiui, veiksmingo energijos naudojimo. Taigi mes pasisakome už finansinių priemonių naudojimą, ypač tose srityse, kur e, privatus sektorius neužtikrina pakankamai lėšų ir kur reikalingos ir viešos e, lėšos ir ES dotacijos, taigi jų nereikėtų atsisakyti visiškai. Kartais iš tikrųjų nepakanka privataus sektoriaus finansavimo, nes yra kažkokių specifinių problemų ir tokiais atvejais yra reikalingos ir valstybės dotacijos. Taigi neatsisakykime dotacijų visiškai. Kartais reikalingos specifinės dotacijos, kurios papildytų naudojamas finansinės priemonės. Ačiū. Šublin. Ačiū. Dabar žodis suteiksiu ponui Markui Šublinui. Uh, E, Europos investicijų fondo atstovui. Vais... Ačiū, ponė pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti trumpai ir aš norėčiau, pateikdamas pavyzdį, pailustruoti, kaip panaudojama finansinė priemonė ir to pavyzdžio dėka kalbėti apie mums svarbius aspektus ir e, papildyti savo dviejų kolegų pasisakymus. Norėčiau pakalbėti apie e, progreso finansinė priemonė skirta mikro įmonėms. Ji egzistuoja nuo 2011 metų ir e, ją pasiūlė užimtumo generalinis direktoratas. Šis direktoratas e, pa, iš, ištyrė situaciją, pat priejo išvadų, kad ši priemonė padėjo kai kuriems žmonėms su, surasti darbą, sugrįžti į darbą, nes tai yra mikro įmonėms skirta e, finansavimo priemonė. Mes įdėgėme daugia su komisija e, tą priemonę, kur, kur, kuris kuriai skirta 200 milijonų eurų ir kuri egzistuoja iki 2016 metų. Ir tai yra priemonė skirta garantijoms, paskoloms, taip pat tai yra e, paskoloms skirtoms pasidalinti riziką. E, kreiptis gali nedideli bank, bankai, nedideli kooperatyvai, tai yra mikrofinansavimo institucijos, tarpininkai. Ir mes norime tos priemonės pagalba apriepti žmonės, kurie yra tarsi už finansavimo sektoriaus ribų. Tai yra priemonė žmonėms spręsti nedarbo klausimą. Ta priemonė naudojama nuo 2011 metų ir iki šiol e, pasirašyta 514 sandorių, vykdomas 28 nu, projektai 14 valstybių ir jau pervesta 27 tūkstančiai eurų. Ir tai yra tikrai įdomus e, pro, įdomi priemonė, jai keliami konkretus e, tikslai ir aš norėčiau akcentuoti keturis svarbius dalykus. Visų pirma, e, išteklių e, sus, sujungimas. Bankas ir komisija prisima riziką dengia dalį rizikos. Ir aš manau, kad mums pavyks pritraukti ir kietų investi, investuotojų, komercinių institucijų, kurios dalyvaus šioje priemonė. Kitas dalykas - dalymasis rizika. Tai labai svarbus finansinės priemonės bruožas. Ir šiuo konkrečiu atveju ES indėlis dalyvavimas leidžia dengti riziką kuri neišvengiamai egzistuoja sektoriuje, apie kurią kalbame ir apie kurį kalbame ir kur, kurią sunku prisimti investuotojams. Ir tai, tai sustiprina dalyvių, dalyvaujančių toje finansinėje priemonėje poziciją. Ir mes kalbame apie 200 milijonų eurų. E, komisija ir bankas investavo 200 eurų Ir iš viso mes tikimės pritraukti 500, suteikti 550 milijonų eurų ir pasiūlyti tas lėšas. Taigi tai yra labai svarbus poveikis, kurio pasiekėme. Mums, pavyzdžiui, kalbant apie mikrofinansavimo institucijas, galime pasitelkti pavyzdį Niderlanduose. Uh, E, yra kredit bankas, finansavimo institucija, kuri e, operuoja, tarkim, keturiais milijonais. 200 milijonais eurų ir, ir, ir e, tas ta, finansavimo institucija skiria lėšas tiems, kurie negali tų paskolų, pažiūrėjau, gauti kitaip ši priemonė taip pat yra lanksti ir būtent todėl ji gali atsižvelgti 27 ar 28 skirtingų rinkų situaciją. Pirmininkas, dabar žodį suteiksiu ponui Gerhartui Vimeriui, kuris atstovauja ES e, mažų ir vidutinių įmonių asociaciją. Speak on behalf of the SMEs uh, is one of the main Mažos ir vidutinės įmonės yra viena iš finansinių priemonių tikslinių grupių. Ir pirmiausiai noriu pasakyti, kad be finansinių priemonių veiksmingumo palyginti su dotacijoms Mes tikrai pirmenybę teikiame finansinėms priemonėms, bet jos reikalauja garantijų ir kitų dalykų, bet jos mažiau iškraipo konkurenciją palyginti su dotacijomis arba valstybės pagalba įmonėmis kai analizuojame dabartinės programas ar tas programas, kurios buvo vykdomos per pastarąjį dešimtmetį, pastebime pakankamai daug teigiamo rezultato. Tų programų įgyvendinimas padėjo a, sukurti naujų įgūdžių visose valstybėse narėse, ypač naujosiose valstybėse narėse. Taip pat vykdomos programos krizės sąlygomis kartu su valstybės pagalba padėjo stabilizuoti 90 metais rinkas ir finansų sektorių. Tačiau kita vertus egzistuoja ir problema, nes mažos ir vidutinės įmonės atsiduria finansinių priemonių uh, naudos gavėjų sąrašo pabaigoje, nes yra įvairūs finansiniai tarpininkai, kurie užsima įvairiais sektoriais. Ir tai yra problema norime pasakyti, kad ypač CIP programos pradžioje programos reguliavimas ir taisyklės buvo labai sudėtingos, todėl programą buvo labai sunku pradėti vykdyti ir reikėjo sutvarkyti teisinį reguliavimą. Kitas dalykas yra struktūriniai fondai, kuriuos kurių taisyklė šiuo metu sunkiai e, leidžia panaudoti įvairias finansinės priemonės. Ir daugelis Europos regionų negalėjo sėkmingai pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis, tai yra tam tikromis finansinėmis priemonėmis, būtent dėl reguliavimo sudėtingumo. Trečias dalykas, kurį noriu pasakyti, yra tai, kad kartais pastebime, kad komisijos nustatytos sąlygos arba tarpininkų nustatytos sąlygos nėra uh, E, pakankamai palankios veiksmingam finansinių priemonių panaudojimui. O jeigu finansinė priemonė nėra taikoma rinkoje, tai tada jos vertė automatiškai tiesiog krenta. Dar vienas dalykas yra rizikos kapitalas. Pagal komisijos nustatytą tvarką įmanoma remti rizikos kapitalo formavimą, suteikiant tam tikras garantijas, padengiat e, tam, tikras, e, tam tikrus nuostolius, e, teikiant finansinę paskatą investuotojams. Ir šios finansinės priemonės mažoms ir vidutinėms įmonėms yra gana plačiai naudojamos. Taigi, kita vertus, egzistuoja tokios taisyklės, kurios suteikia galimybę įgyvendinti programas ir padeda sukurti kapitalą, bet dėja bendrosios taisyklės kapitalo sukūrimui nėra labai palankios. Galiausiai noriu pasakyti, kad šiuo metu galima pasinaudoti labai didelę įvairovę finansinių priemonių įvairiausiomis programais. Jų skaičius tiesiog yra per didelis ir mažas bei vidutinės įmonės pasimeta toje programų ir priemonių gausoje ir sunkiai jomis pasinaudoja. Todėl mes manome, kad finansinių priemonių skaičiaus mažinimas, programų skaičiaus mažinimas kaip tik ir padėjęs sukurti reikalingą kapitalą, kuris būtinas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir mes tikrai džiaugiamės, kad dabar yra teikiamos garantijos, kad turi būti teikiam, numatoma teikti garantijas ne tik paskoloms, bet taip pat ir kai kurioms finansinėms priemonėms. Deja, turiu tu tris minutės, sako kalbėtojas, ir negaliu daug ko paaiškinti. Dėl finansinių priemonių dar noriu pasakyti, kad džiaugiamės, jog struktūriniai fondai galės lengviau pasinaudoti įvairiomis finansinėmis priemonėmis. Ir galiausiai dėl komisijos pasiūlymo dėl uh, Horizontas 2020 ir Kosme programos kalbant apie konkurencingumo ir MVI programą, taip pat apie horizontą 20, 20 programą komisija planuoja padidinti asignavimus programai iki 500 milijonų e, eurų. Tačiau MVI nepateks į horizonto 2020 taikomų priemonių ratą, jeigu jų kapitalas yra mažesnis negu vienas milijonas. Ir neaišku, dėl kokių priežasčių taip yra padaryta. Nes nepamirškime, kad finansinės priemonės egzistuoja lygiai grečiai viena kitos. Ir nesuprantame, kodėl reikalingi tokie apribojimai. Iki šiol, kiek kartų kėlėme tą klausimą, niekas į jį mums neatsakė. Manyčiau, kad tokių, um, tokio reglamentavimo reikėtų atsisakyti. Aš, ačiū už mm, pasisakymą pagrindinių naudos gavėjų vardu. Dabar Kristijan Burdijum kuris atstovauja Prancūzijos e, e, finansinių institucijų grupę. Ačiū pirminkė, aš patikėjau savo pasisakymą raštu, aš tik norėčiau akcentuoti keletą dalykų, uh, Mano kolega Dominik Dekrejankur puikiai pristatė finansinės priemonės, o kalbant apie mano atstovaujamas finansinės priemonės institucijas, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad Prancūzijoje mes turime beveik du šimtmečius tokių e, fondų valdymo patirties ir finansinės priemonės mums yra tikrai įdomi priemonė. Mes parengėme, mes rengėme ataskaitą ataskaitą, kur bandome apriepti e, fina, ES finansinių priemonių panaudojimą Prancūzijos teritorijoje. Jeigu jūs tai domina, aš galėčiau jums jį perduoti. Taigi, kalbant apie mano atstovavimas finansinės priemonės, mums ypač aktualus yra ilgalaikis investicijų e, projektas su, su kai kuriomis e, finansų grupėmis, fondais esame sukūrę stambę grupę, finansavimo fondo grupę, kurios tikslas e, susikoncentruoti į ilgalaikės investicijas. Mes norime. Mes manome, kad šis ilgalaikiškumo aspektas yra ypač svarbus. Prie mūsų prisijunginės nei du, dar du kolegos ir mes norime pa, pasitelkti, panaudoti e, rizikos kapitalo galimybę ir susitelkti ties novatoriškos priemonėmis. Kalbant apie finansinių priemonių panaudojimą konkrečiai, kaip žinote, tos priemonės jau egzistuoja kurį laiką ir E, kitoje e, daugiametėje finansavimo programoje taip pat numatomas tų priemonių egzistavimas. Ir aš noriu atskirtuoti, kad būtina bendrijos lygmenių siekti optimalaus tų priemonių panaudojimo, nes mes manome, kad peržiūrėjus 2010 strategijos tekstą, pagrindiniai augimo vektoriai Europos Sąjungos uh, kontekste yra ilgalaikių investicijų sektoriai, infrastruktūra, smulkus verslas, švietimo sektorius. Todėl būtina mobilizuotis tarp investicijas į tas sektorius, nes poreikiai, juose poreikiai yra didžiuliai, kad tai būtų įmanoma. Reikia e, finansinių priemonių iš ES fondų ir tos priemonės turi būti veiksmingos. E, reikia e, siekti maksimalaus jų našumo, atsižvelgiant į biudžeto suvaržymus, ES biudžetų ir nacionalinių biudžetų apribojimus. Tos finansinės priemonės turi pasitelkti skirtas lėšas tam, panaudoti tas lėšas tam, kad būtų siekiama 2020 strategijos tikslų. Priemonės turi būti skaidrios, lengvai naudojamos, tai yra jų pačių e, panaudojimas neturi daug kainuoti nei investicijų, Europos investicijų bankui, nei e, nacionaliniams bankams, kur, kurie nori čia dalyvauti. Ir kalbant apie makroekonominį kontekstą, Europos Sąjungoje reikia skatinti ilgalaikių projektų kūrimą. Taip pat noriu pakalbėti apie projektų obligacijas, nes tai yra galimybė pritraukti ilgalaikės investicijas ir būtent tai padės mums išbristi iš to užburto įsiskolinimų rato. Pirmininkas, ačiū. Ir galiausiai išklausysime KF, KF E, w banko ir banko grupės atstovų. Ačiū pirmininkė, kadangi laiko mažai, tai pasakysiu tik pagrindinius dalykus apie mūsų grupę. Mes daugiausia finansuojame vietos verslo įmonės, mažas ir vidutinės įmonės, taip pat tarptautinės įmonės ir projek finansuojame įvairius projektus perinamosios ekonomikos šalyse. Mes veikiame Vokietijoje, Europoje ir tarptautiniu mastu, gyvendinami įvairias programas ir norėčiau e, jas iliustruoti. Pradėsiu nuo Vokietijos konkurencingumo ir inovacijų programa CIP. Yra tikėme CIP garantija ir matote skaidrėje, kokia yra šio finansavimo uh, sistema e, KFV finansuoja banką, o bankas finansuoja mažas ir vidutinės įmonės. Kadangi bankai tikrai nenori finansuoti besisteigiančių įmonių, tai KFV suteikia 80 procentų finansavimo. Ir tai įmanoma tik todėl, kad 50 procentų rizikos yra dalyjamasi su CIP programa. Taigi, tai reiškia, kad e, visiems yra sudaromos palankios sąlygos ir užtikrinama pakankamai maža palūkanų norma. Dabar pateiksiu vieną pavyzdį iš Europos. Elena, šiuo atveju tai nėra rizikos pasidalėjimas, e, tai yra techninės pagalbos ir finansinių investicijų derinys finansuojami finansiniai tarpininkai, o šie finansuoja savivaldybės, kurios įgyvendina infrastruktūros ir energijos programas, projektus. Tai leidžia teikti investicijas mažoms savivaldybėms ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Čia vėl yra naudojamasi tuo papildymo mechanizmu. Panašiais, panašia struktūra naudojasi ir kolegos iš Europos investicijų banko. Ir dabar pabaigai vienas pavyzdys. Afrikos infrastruktūros patikos fondo pavyzdys. Šiuo atveju tai nėra techninė pagalba, nėra rizikos pasidalimas, tai daugiau žinių suteikimas KF V teikia šiam patikos fondui verslo pavyzdžius ir gerąją praktiką, suteikia žinias ir tokiu būdu padeda. Ir apibendrinsiu, ko pasimokėme. Finansinės priemonės gali būti labai naudingos ir tapti svarbiu katalizatoriumi Europoje ir e, tarptautiniu lygmeniu. Finansinės priemonės e, padeda pasimokyti veiksmingai pasinaudoti gaunamis lėšomis, tačiau jos turim būti tinkamai parengtos ir teikti pridėtinę vertę. Tai paaiškėjo ir Vokietijoje, ir Europoje. Mes, kaip sakiau, bendradarbiavome ir su partneriais, pavyzdžiui, su EIB. Be abejo, turi dalyvauti ar tarptautinės institucijos ir visa finansavimo struktūra, pasitelkiant finansinės priemonės, turi būti paprasta. Ačiū. Ačiū, noriu padėkoti visiems kalbėtojams už tikrai kokybiškus pasisakymus ir už tai, kad laikėsi pasisakymams skirto laiko. Ar kas nors nori pasinaudoti galimybę pasisakyti? Nes čia yra ir Europos komisijos atstovai, analitikai kai kurių finansinių institucijų atstovai yra finansinių priemonių naudotojų atstovai, ar kas nors norėtų ką nors pasakyti. Prašau, Georanai. Georanas Fermas. Ačiū pirmininkė. Turiu porą klausimų ir minčių, kuriamis noriu pasidalinti. Esu e, projekto obligacijų pranešimo rengėjas, dėl kurio netrukus balsuosime pasibaigus šiam klausimui. E, Ir norėčiau užduoti porą klausimų. Žinoma, visų pirma, reiktų pasakyti, kad finansinės priemonės nėra naujas dalykas, tačiau mūsų situacija pasikeitė. Mums jų reikės kaip, labiau kaip niekada. Ir yra tam tikri apribojimai patvirtinti bankams, taip pat e, šalių biudžetai apkarpyti, tačiau investicijų poreikis auga. Turiu klausimą KFW ir CDC atstovams. Jūs kalbėjote apie ilgalaikių investicijų aspektą. Ką tai reiškia? Kaip tą klausimą integruoti? Būtų gerai, jeigu daugiau apie tai kalbė, pakalbėtumėte. Džeimsas Spencas ir jo kolegos kalbėjo apie uh, portfelio, investicijų portfelio aspektus. Apie tai aš bandau kalbėti ir savo pranešime ir tikiuosi, kad jam bus pritarta. Uh, mums reikia būtent tokio požiūrio, kalbant ir apie projektų įgyvendinimą, ypač kai kalbame apie mm, vidutinio dydžio projektus. Ir taip pat tuos atvejus, kuomet projekte panaudojamos kelios finansinės priemonės. Toliau, investicijų finansavimas. Įdomu, įdomu išgirsti jūsų vertinimus. Komisija patikė pasiūlymą dėl uh, eksperimentinio projekto obligacijo pasiūlymo. Reiktų E, išvengti nesusipratimo ir, ir įvaizdžio, kad ES pati imasi e, leisti obligaciją. Turime kalbėti, veikiau tai yra kreditų sustiprinimo priemonė. Kaip jūs vertinate šį eksperimentinį komisijos pasiūlymą? Ar jūs ką nors siūlytumėte tobulinti? Mes išnagrinėjome šį komisijos pasiūlymą ir norime paklausti, ar jūsų nuomonė uh, mes dar kažką galėtumėme pasiūlyti dėrybose. Savo pranešime stengiuosi kalbėti apie tą eksperimentinį projekto obligacijų pasiūlymą, tačiau taip pat analizuoju ir kitokį požiūrį. Kai, tai yra, kad ES finansų sektorius turėtų labiau dalyvauti obligacijų leidime. Ka, ka, kaip jūs tai vertinate, ką jūs apie tai manote? Komisija savo pasiūlymą kalba apie būtinybę uh, sukurti likvidesnę, gyvybingesnę obligacijų rinką, ne tik invest, finansuoti investicijas. Savo pranešime aš kalbu apie tai, kad mes turime kurti tinkamą sąjungos paskolų rinką. Yeah. Pirmininkas, ačiū. Ar bus kitų pasisakymų? Eider, norit užduoti klausimą, jūs bevelite kalbėti gale, apibendrinti. Mūsų posėdėje dalyvauja Jorge Nunės iš Europos mokslinio tyrimų centro. Ar jūs norėtumėte ką nors trumpai pakomentuoti? Jei taip, prašom. Uh, well, Ačiū, kad pakvietėte mane dalyvauti. Aš čia dalyvauju todėl, kad atlieku tyrimą, rengiu studiją, kuri tarsi pratęs šiandien pristatytą studiją. Mes nagrinėjame pasiūlymus, o ne tai, kas iki šiol padaryta. Ir mes, rengdami savo e, studiją, siekiame naudotis tais pačiais terminais, kad e, būtų įmanoma suprasti tą pačią temą kai apie ją kalbama skirtingose ataskaitose ir skirtingose dokumentuose. Pažangios finansinės priemonės apskritai yra naudingos. Ir jos padeda tiesiog pagalvoti ir atskirti, kur yra būtinos dotacijos ir kur galima ieškoti alternatyvių finansavimo būdų. Galim pagalvoti, kad dotacijos ne visada yra naudojamos veiksmingai. Pavyzdžiui, pagalvokime apie bendrą žemės ūkio politiką ir kaip buvo naudojamos lėšos ten. Manau, kad ES taisyklės paprastai yra konservatyvios, vengiama rizikos, galbūt per dažnai netgi per daug vengiama rizikos. Ir aišku, stengiamasi pirmiausia, kad finansinėmis priemonėmis būtų siekiama ES politikos tikslų, kad e, tos finansinės priemonės pačios būtų aiškios ir kad atrankos kriterijai e, naudojami būtų labai aiškus ir kad nereikėtų paskui per daug intensyvios stebėsenos. Todėl būtent svarbu parengti kuo geresnius kriterijus, kuo geresni kriterijai, tuo sėkmingesni projektai. Ir aš e, džiaugiuosi, kad dabar yra galimybė suderinti dotacijas ir finansinės priemonės. Ir mažos vidutinės įmonės labai dažnai negalėdavo anksčiau įgyvendinti projektų dėl to, kad investicijų gavimo taisyklės buvo pernelyg griežtos, ribojančios. Taigi dabar atsirado daugiau galimybių. Aš manau, kad reikia stiprinti bankų galimybės dalyvauti tokiuose finansavimo sistemose. Bankai turi būti gerai informuoti ir reikalingos aiškios taisyklės, kaip turėtų pasiskirstyti vaidmenys Europos investicijų bankas ir kiti veikėjai. Europos investicijų bankas turi išsaugoti savo funkciją. Tačiau reikia, kad įsikištų ir kiti Europos investicijų banko uh, partneriai, taip pat ir nacionalinėms institucijoms ir bankams tenka mm, svarbus vaidmuo. Taigi viskas turi būti labai aišku mm, šioje sistemoje. Tad svarbu, kad būtų vadovaujamasi aiškiamis taisyklėmis, kad būtų užtikrinama mm, pridėtinė vertė. Nors, aišku, yra tam tikros rizikos, vis dar yra nemažai klausimų ir klausimas, pavyzdžiui, kaip įtraukti nacionalinius bankus veiksmingai. Kaip užtikrinti, kad jie nebūtų pašalinti apskritai iš sistemos kaip sakiau, turime užtikrinti rizikos ribojimą ir stabilumą, tačiau, kaip ir sakiau, šiuo metu kol kas galbūt e, net per daug vengiama rizikos. Mes turime užtikrinti taip pat įgyvendinimo veiksmingumą ir todėl kalbu apie gebėjimų stiprinimą, ypač tose šalise, kurios neturi atitinkamos privačių bankų struktūros. Netrukus baigsiu savo kalbėtojas Ir dar savo atliekamame tyrimė norėtume išnagrinėti skirtingų institucijų vaidmenį, taip pat ir parlamento vaidmenį. Vis dar daug neatsakytų klausimų. Mes tenksime pasikalbėti su, kaip manoma, daugiau suinteresuotų asmenų ir viską iki galo išsiaiškinti, kiek tai susiję su pateiktais pasiūlymais. Ačiū. E, Ačiū. Joranas Vermas uždavė klausimą ponui Spensui ir ponui Burdijon, jeigu teisingai supratau. Ponas Spensai, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Projektų obligacijų e, pa, žymėjimas etiketėmis, pavadinimas, jų apipavidalinimas yra labai svarbus. Man kaip, e, kuris nėra šios reikės ekspertas, e, projektų obligacijos, man atrodo, yra panašios į kitas obligacijas, todėl reikia juos kažkaip kitaip e, pavadinti, išskirti, kaip jūs ir sakėte, kreditų gilinimo arba kreditų e, plėtimo priemonė, apie tai reiktų kalbėti. Taigi, čia iškyla pas, pasirinkimo, pavadinimo pasirinkimo klausimas ir reikėtų padirbėti ir peržiūrėti ES skelbiamus pareiškimus, tekstus, ypač biudžeto tekstą ir, ir kai ką paaiškinti, patikslinti, kad būtų aišku, jo kalbama apie skirtingas priemonės. Taip pat norėčiau paraginti KFW ir CDC e, institucijos stovus pakalbėti apie ilgalaikės investicijas. Ir norėčiau taip pat akcentuoti, kaip svarbu turėti aišku teisinį pagrindą, nes man atrodo, kad taryba E, užima labai griežtą poziciją ir kalbant apie tų finansinių priemonių panaudojimą ateityje. Man atrodo, kad dabar pasitvirtinamos teisinės nuostatos yra pernelyg ribojančios. Ar galite pasakyti dar porą žodžių apie tą paskolų portfelio klausimą? Atsiprašau, investicijų portfelio klausimą. Yra du dalykai susijęs su jūsų klausimu. Negalime e, vykdyti tūkstantį projektų pasitelkus šimtą tūkstančių žmonių, nes patirtis, tradicijos, kultūra skiriasi. Svarbiausia užtikrinti gražą, didelę gražos normą. Todėl čia tai susijęs su organizaciniais aspektais. Kitas dalykas, kai kalbame apie priemonių įvairovę, reikia konsoliduoti jų veiklos metodus. E, kai kada viskas, viską pakreipia, pavyzdžiui, rinkų elgesys, rinkos taip pat, e, kad jis emocingos reaguoja kai ką ir gali bendras rizikos, jūsų rizikos profilis būti geras. Tačiau atsižvelgiant į visą tai reikia kurti bendrą, šiek panašią kultūrą, kurios pagrindų skirtingų organizacijų žmonės galėtų dirbti, bendradarbiauti draugė ir suprastų, na, pasakė kažkokį žodį, suprastų jį vienodai. Tai yra labai svarbu, įmantis tokių projektų. Aš tikiuosi, kad aš atsakiau jūsų klausimą. Ačiū, ponas Burdijon. Okay, thank you. Well, as for general... Na, apskritai kalbant, netaip lengva atsakyti į tą užduotą klausimą, nes klausimas pakankamai sudėtingas. Bet jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėsite į finansinių priemonių naują supratimą, tai reikia visada vertinti, kur neveikia rinka. Nes mūsų filosofija ta, kad reikia veikti tose rinkos e, segmentuose, kuriuose pati rinka nesugeba veikti. Ir e, būtent privataus ilgalaikio finansavimo klausimas ir yra klausimas konkrečios rinkos neveiklumo. Bet tam reikalingas tam tikras verslo modelis. Ir tvarkant kitos perspektyvos finansinės priemonės, numatant jas, reikalinga pirmiausia atkreipti dėmesį į tuos rinkos segmentus, kuriuose pati rinka nesugeba veikti. Ačiū. Dabar ponas Burdijų. Aš tik norėčiau papildyti, pasakyti porą žodžių apie projekto obligacijas. E, komisijos vertinimais e, numatoma skirti 200 milijardų eurų infrastruktūros projektam. E, projektų obligacijos yra bandymas mobilizuoti kapitalą ir, ir kur, kurio ki, kapitalas ne tik Europoje, bet ir kitur. Ir e, tikimasi, kad tos emisijos bus labai geros kokybės. Tačiau svarbu, kad ES suvoktų jog reikia nepamiršti kai kurių išmintingo elgesio taisyklių, ypač numatytų trečiajame bazelio susitarime, kas yra aktualu ilgalaikiams investicijoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir e, čia iš esmės yra valios, laisvos valios pasirinkimas, kaip elgtis su tomis projektų obligacijomis. Kad, pavyzdžiui, žmonės, institucijos iš kitur, iš svetur, ne iš Europos pasirinkę investuoti Europoje, nesusijutų su jos diskriminuojančiu elgesiu. Labai svarbus pastebėjimas, tikrai labai svarbus pastebėjimas. Ir perduosime šią mintį kitų komitetų, kolegomis ir metiems kitose komitetuose, ypač ekonomikos komitete, kad jie apie tai pamastytų. Daugiau niekas neprašo žodžio. Heide, norėtumėt gal pabaigti, apibendrinti. Creo que en todas las intervenciones. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Buvo pateikta įvairių pastabų ir komentarų ir faktiškai išryškėjo bendras požiūris dėl finansinių priemonių vertinimo rezultatų. Taip, mes pasisakome už finansinės priemonės ir tikrai mūsų komitetas um, jas gins, nes reikalinga mobilizuoti kapitalą ir ne tik tai viešojo sektoriaus, bet taip pat ir privataus sektoriaus kapitalą. Ir yra pakankamai didelis nenoras šiuo metu rinkoje dalyvauti uh, stambių projektų finansavimą. Dauguma finansinių priemonių atsižvelgia į numatytus tikslus, tačiau kai kuriais atvejais pastebime ir trūkumus. Ir daug kas kalbėjo, kad reikia nustatyti, kur yra tie trūkumai, kad galėtume ištaisyti padėtį ateityje. Nebejotinai reikia geriau išmanyti finansinės priemonės, sumažinti jų skaičių, užtikrinti jų taikymo skaidrumą ir e, prisimenu, kad apie tai kalbėjo keletas kolegų diskusijos metu. Mes keletą kartų minėjome ir lankstumą. Lankstumas reiškia šiuo atveju finansinių priemonių pritaikymą rinkos sąlygoms. Dar vienas dalykas, apie kurį kalbėjo panas Munė, kad e, be analizės kuri apriepia įvairius elementus, komisija pateiks e, atsižvelgdama į tą analizę, savo pasiūlymą ir mes nebejotinai jį svarstysime komitete ir tada turėsime dar vieną galimybę pasikeisti mintimis apie finansinės priemonės. Ir e, tikiu, kad artimiausioje ateityje jau vyks tokia diskusija. O šiandieną noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė. Ir nors e, buvo nustatytas penkių minučių reglamentas. Manau, kad tai buvo gerai, nes griežta uh, drausmė šiuo atveju leidžia koncentruotai pateikti mintis ir tada geriau įsivaizduoji šį labai sudėtingą klausimą ir galima aiškiai galvoti apie priemonių panaudojimą ateityje. Pirmininkas, ačiū. Na, savai mes suprantama, kad mes paskelbsime analizę parlamento tinklalapyje ir Toliau šį klausimą nagrinėsime atsižvelgdami į pranešėjus pasiūlymus. Taigi, ačiū visiems, kurie dalyvavote šioje diskusijoje. Svečiai galiu palikti salį ir prašyčiau tų, kurie išeina iš patalpos, tyliai pasišalinti. Nes mes nedarysime posėdėjo pertraukos. Keletą sekundžių tik tai per traukėlę, kol pasišalins. Gerbėmiai kolegos, mes e, tuoj pat perėsime prie balsavimo, prašome pasirenkti balsavimo korteles, nes balsavimas bus gana sudėtingas techninių požiūrių. Balsuosime dėl vieno didinamo pranešimo, tačiau prieš pereinant prie. Uh, um, farmo balsavimo norėčiau pasakyti, kad komisija pateikė prašymą ir mes turime balsuoti dėl vieno lėšų perkelimo. Tai vienintelis dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Pirmininkas dar kartą prašo išeinančių pasišalinti tyliai. Dar porą sekundžių suteiksiu visiems norintiems išeiti ir taip pat išplatinsime balsavimo lapus, nes keletas e, politinių frakcijų dar neturi balsavimo sąrašų. Man atrodo, liberalai kiek vėluoja. On me dit qu'il y a de mauvais élèves qui n'ont pas leur carte de vote. Pour une <laughs> fois, j'ai pensé à amener la. Kažkas regis pamiršo pasiimti balsavimo korteles, sako pirmininkas. Aš taip pat. Taigi, pradedame e, dėl perkelimų. Franceskos Balzanė nėra, bet Gioranas jos vardu pristatys šį pranešimą. Taip ačiū. Franceska paprašė atsiprašyti ir ji nori kai ką pasakyti dėl DEC 6 perkelimo. Uh, prašoma perkelti 25 milijonus iš maisto atsargoms e, e, Sahelio regione, kai prasidėjusiai kriziai panaudoti lėšas. Frančeska norėjo perduoti, kad ji palaiko šį siūlymą dėl lėšų perkelimo. Pirmininkas, manau, kad šis siūlymas nesulauks daug komentarų. Kas už šį siūlymą perkelti lėšas humanitariniai pagalbai? Ačiū, kas prieš? Ponas Hartongas susilaikė. Ačiū. Pritarta beveik vienbalsiai. Dabar periname prie balsavimo dėl Giorano Fermo pranešimo kuris yra gana sudėtingas techniniu požiūriu. Reikės balsuoti dėl pakeitimų ir balsuosime dėl sprendimo prie, projekto ir dėl reglamento teksto. Dominik reikia paprašė žodžio. Taip, pirmininkė, iš tikrųjų tai sudėtingas tekstas ir kadangi turime, turėjome mažai laiko, nors darbas vyko labai draugiškoje aplinkoje, vadovaujant pranešėjui, norėčiau paprašyti vieno dalyko. Buvo pakeitimų, kurie buvo daromi paskutinę minutę, pateikti papildomi pakeitimai ir versijoje, kalbu apie kompromisinius pakeitimus, kuriuos pateikė pranešėjas, kai kas buvo, buvo pakeista D kompromise, paskutinė minutė buvo papildomas tekstas įdėtas. Uh, nuoroda uh, panašiai tą, kuriai pritarta F kompromise. Mes prašėme balsuoti atskiromis dalimis dėl F kompromiso, todėl dabar suprašome, kad balsuotume atskiromis dal, dalimis ir dėl D kompromiso. Kadangi tas pats tekstas atsirado ir F kompromise, mes prašome, kad būtų balsuojama dalimis ir dėl D kompromiso. Uh, 2DC, nuo 2DC e, pastraipos iki žodžio angliškai becomes sufficiently available. Taigi tai yra tos atskiriamos dalys. Kadangi tas paseksas atsirado ir D, tas, kuris yra F, mes prašome mm, tokio paties balsavimo. Aš tikiuosi, kad mano paaiškimas yra pakankamai logiškas. Ir mums būtų mes pageidautume, ar toks elgesys būtų nuoseklus, balsuoti vienodai. Ačiū, ponė Reikė, pranešėjau. Say... Noriu padėkoti ponui Reikė, nes iš tiesų labai vertinu tokį bendradarbiavimo, tokią bendradarbiavimo dvasę, kuri vyroja dirbant su šešėliniais pranešiais, bet ne visiškai supratau pasiūlymą, kaip išskaidyti dalimis 2DC dalį. Pakartokite, prašom. Ponas Reikė, ar jūs negalėtumėte dar kartą paaiškinti? Taip. Dėl... Kompromise D mes norime balsuoti atskiromis dalimis. Pirmoji dalis. Uh, baigėsi 2DC ir norime dėl likusio teksto balsuoti atskirai. Taigi, pirmas balsavimas, pirmoji dalis becomes sufficiently available ir po to teksto e, einantis paragrafas, dėl jo balsuojame atskirai. Tai prašau, Geranai. Net supratau ponas Reikė nori išbraukti paskutinį, mm, paskutinį punktą 2DC pasiūlyme. Aš suprantu ir man visiškai tai priimtina. Na, vertinant viską politiniu požiūriu. Galima pritarti tokiam pasiūlymui, ypač atsižvelgiant į ką tik tai klausimo metu gautą informaciją ir ta paskutinė pastraipa dėl to ir atsirado, atsižvelgiant į klausimo rezultatus. Bet jeigu norite balsuoti dalimis, jokių problemų iš mano pusės. Taigi, visi suprato, koks yra siūlymas, dėl ko balsuojama atskirai. Šešėliniai pranešiai duos atskiras instrukcijas, kai balsuosime. Daugiau nėra jokių pasiūlymų dėl balsavimo. E, pasistengime vengti klaidų sako pirmininkas, ir visi turi balsavimo sąrašus. Pradedame nuo e, A kompromiso. kuris atitinka G kompromisą, kuris yra tapatus G kompromisu. Tai yra, jeigu pritarėme A kompromisui, G kompromisas taip pat bus laikomas pri, priimtu. Taip, Ar ne pranešėjau, teisingai suprantu. Kas už? Pirmininkas, atsiprašau, atsiprašau, yra dar balsavimas dėl atskirų dalių. Aš paskubėjau. Pirmoji dalis, kas už? Ačiū, kas prieš? Susilaikė. Pirmąjį dalį pritarėm. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? 5, 6. Susilaikė? Ačiū, pritarta. Ant trečioji dalis kas už? Kas prieš? Su, susilaikė? Pritarta. Ketvirtoji dalis kas už? Prieš. Reikia balsuoti elektroniškai. Balsavimas prasideda. Ir vieną balsą praskaičiuosime, nes ponios, ponia Jensen dar nėra pripratusi prie e, šio laikinių technologijų. Balsavimas prasideda. Vienu EPP nariu yra per daug, aš pats nebalsuosiu. Balsavimas baigtas. Taigi, 15 už, 17 prieš. Ir ketvirtoji e, šio kompromiso dalis atmesta. Penktoji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pritarėme tik trims pirmosioms dalims. Kreipiuosi pranešėją, ar galime uh, ką, ką tai reiškia G kompromisu? Ar, ar galime laikyti jį priimtų? Nes balsavimas toks pat. Ten, ten būtume balsavę lygiai taip pat dėl tokių pat atskirų dalių. Taigi, G kompromisui taip pat pritarta, bet tokia pat versija, tokia pat redakcija kaip ir A kompromiso atveju. Dabar balsuojame dėl 42 pakeitimo. Kas už? Pranešėjas sako balsuoti prieš, kas prieš. Ačiū, susilaikė. Atmestas. Du tapatus pakeitimai. Šeštas ir vienuoltas kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Dvyliktas yra grinai techninis pakeitimas, <clears throat> kuris neteikiamas balsavimui. Toliau B, B kompromisas kas už. Ačiū prieš. Susilaikė. Pritarta. Dariau 15 pakeitimas. Pranešėjas apsnėpit, jam nepritarė, kas už. Reikia pasitikrinti tuomet, sako pirmininkas. Aš nebalsuoju, nes APP narių yra per daug, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Septyniolika už septyniolika prieš, vadinasi, pakeitimas atmestas. 16 pakeitimas apimtas B kompromise ir dabar pername prie C kompromiso. Kas už? Ačiū, kas prieš? Susilaikė pritarta. Toliau, aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Toliau 46. Pono Ashworth pakeitimas. Kur šis pakeitimas pranešėjų nepatinka, kas už vienas, kas prieš. Visi kiti susilaikė atmestas. Dabar D kompromisas. Ir balsuojame dėl atskirų dalių, kaip prašė Dominik Rikė. Pirmoji dalis D kompromiso pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Du prieš susilaikė. Pirmoji dalis patvirtinta. Antroji dalis. Ir čia politinės nuomonės išsiskiria. Kas už? Galbūt balsuokime iš karto elektroniškai. Antroji D kompromiso dalis balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 11 už 23 prieš atmestas. Dabar E kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Dabar 23. Įtre komiteto pakeitimas. Pranešėjas siūlo balsuoti už jį kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 24. Įtrė komitetų. Pranešės prieš jį, kas už, kas prieš, visi kiti prieš, susilaikė, atmestas. 25 apreptas kitų pakeitimų. 26 siūlymas išbraukti tekstą, pranešės prieš jį kas už, Niekas, kas prieš. Visi kiti. Susilaikė atmestas. Vienuoliktas pranešėjo pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Dvyliktas pranešėjo pakeitimas, kas už. Kas prieš. Vienas. Susilaikė. Pritarta. Keturioliktas techninis, dėl jo nebalsuojame. Toliau F kompromisas. Visų pirma, yra prašymas balsuoti atskiromis dalimis EPP frakcijos vardu. Pirmoji dalis. Kas už pirmąją dalį? Ačiū. Kas prieš? Vienas prieš. Susilaikė pirmoji dalis patvirtinta. Antroje dalyje reikia balsuoti dar atskirai dėl vieno dalyko, nes, kaip suprantu, čia teikiamas pakeitimas žodžiu. Ne? Nėra? Pirmininkas, balsuojame dėl antrosios dalies be pakeitimo žodžių pirmą. Klausau padėjėjų. Kas už antrąją dalį? Balsuojame elektroniškai, nes neaišku. Rezultatas neaiškus, nuomonės išsiskiria. Balsavimas prasidėjo, balsavimas baigtas. 23 prieš 10 už antroji dalis atmesta. Dabar balsuojame dėl pakeitimo žodžių, kuris jums išdalintas atskiriame lape. Gioranai. <clears throat> Galiu kalbėti trumpai, nes tekstas išdalintas. Pirminėme pasiūlyme buvo kalbama apie palūkanas ir kitus investicijų kuriais. Su ponu Rikė susitarėme angliškame tekste įrašyti žodį mei, gali. Taigi, tekste yra žodis may angliškas, o ne shall. Svarbus niuansas. Kas už tą pakeitimą žodžiu? Ačiū. Kas prieš? Vienas prieš susilaikė pritarta. Ir toliau balsavome dėl F kompromisu, kuris apima visus toliau esančius pakeitimus ir dabar galime perti prie G, bet dėl G jau balsavome, nes jis tapatus A kompromisui. Todėl dabar perinam prie 17 pakeitimo. Transporto komiteto pakeitimas, kuriam pranešėjas nepritarė, kas už. Balsuojame elektroniškai, nes atrodo, kad didelė dauguma yra už, bet toj paaiškės balsavimas prasidėjo. 23 už pritarta. Tolesni du pakeitimai, jie jau apimti kitur. Dabar periname prie konstatuojamosios dalies punktų. 15 ir pirmas pakeitimai yra tapatus, tačiau pranešėjas jiems nepritarė. Kas už? Ačiū, kas prieš? Susilaikė. Didelė dauguma už pritarta. Antras Transporto komiteto pakeitimas pranešėjas jam nepritarė, kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaikė atmestas. Pranešėjo pakeitimas numeris pirmas, penktam konstatuojamas dalis punktui, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Antras pakeitimas. Pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 16 atkrenta. Toliau H kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dabar 18. Dominik reikia pakeitimas pranešėjas jam nepritarė. Tikiu elektroniniam balsavimui, nes nuomonės atrodo išsiskiria. Balsavimas baigtas. Vyko techninė klaida, sako pirmininkas, sekretariatas užmygo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 22 uh, už 11 prieš pritarta. 19 pono Pakso pakeitimas, jis atitinka kitus pakeitimus, pranešės suopusuoti prieš jį, kas už, kas prieš. Ačiū, susilaikė. Atmestas. Ketvirtas. Transporto komiteto pakeitimas. Pranešės už, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Balsuojame tik dėl antrosios 20 pakeitimo dalies. Siūlymas įrašyti tekstą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Penktas transporto komiteto pakeitimas. Pranešėjai siūlo balsuoti prieš jį. Kas už? Kas prieš? Visi susilaikė atmestas. 21. Isabel Duram pakeitimas. Pranešės laibos ati prieš kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Konstatuojamosios dalis 10 punktas įtrė pakeitimas. Kas už, prieš, kas prieš susilaikė atmestas. 22 pakeitimas su pakeitimu žodžiu kurį turite savo sąraše. E, Pranešės labai tai už kas už, prieš, susilaikę. Reikia pa pasitikrinti. Le vote est ouvert. Saimas prasideda. Le vote est ouvert, le vote... Hein, il manque un, un vote. Bon. Le vote est clos. Balsavimas baigtas. 16 prieš 17 už. Pakeitimas atmestas. 17 už, 16 prieš. Galime dar kartą pabandyti, nes pradedame iš naujo bet aš turiu teisę balsuoti, sako pirmininkas. Iš tikrųjų trūko vieno balso. Ar visi balsavo? Šį kartą 16 už 18 prieš, viskas aišku, kažkas pakeitė nuomonę. Taigi, dėl 22 pakeitimo ką tik balsavome. Dabar periname prie 23, kuris, yra, kuris atitinka tekstą kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 24 Izabel Duron pakeitimas pranešėjas, siūlo balsuoti prieš kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 25 5. Richardo Ashworth pranešės balsuoti prieš kas už. Niekas, ne, neatsiprašau, sako pirmininkas, nepastebėjau, kas prieš. Atmestas. Įtrė komiteto antras pakeitimas yra prašymas, siūlymas balsuoti dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis iki žodžių public funding. Pranešiuos siūlo balsuoti už, kas už, kas prieš, susilaikė. Pirmai daliai pritarėme. Antroji dalis, pranešėjas siūlo balsuoti prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 26 Dominik Rikė, pranešėjas siūlo balsuoti už, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 27. Tapatus trečiam įtre komiteto pakeitimui ir su prašymu balsuoti dėl atskiros dalies. Pirmoji dalis. Mm, tekstas nurodytas, kas pranešės už, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Liberalams nepatinka. Susilaikė. Mm, didelė dauguma balsavo už antrąją dalį. Toliau trys tapatus pakeitimai. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Visų pirma, įtrė komiteto ketvirtas pranešėjas o, prieš, kas už. Reikia balsuoti elektroniškai. Skukim. Aš taip pat turiu teisę balsuoti, sako pirmininkas. Jensen, jūsų problema išsisprendė, ar ne? 17 už 16 prieš. Pritarta. 28 ir 6 yra tapatus ir taip pat jie atitinka ketvirtąją. Pranešėjas prieš, kas už? Niekas. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar periname. Ne, dar penktas. Įtrė komiteto penktas pakeitimas. Pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Septintas transporto komiteto pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Ačiū, susilaikė atmestas. į kompromisas dabar. Taip pat e, yra atskiras balsavimas dėl paskutinės frazės. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar atskirai balsuojame dėl nurodyto balsavimo sąraše teksto. Kas už? EPP už. Kas prieš? Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Bėtojas neįsijungia mikrofoną. Nėra aišku, ar mes valutame dėl teksto ar dėl filmo jį išbraukti. Pirmininkas balsuojame e, dėl siūlymo išbraukti to sakinio galą. Išbraukti žodžius while after 2013. Pirmininkas, tuomet aš prieš šį siūlymą. Kas už šį čia atskirą dalį, tai yra už siūlymą žvelgti tekstą, kas prieš. Reikia patikrinti, man atrodo, kad didelė dauguma balsavo už, balsuojame elektroniškai. Il manque un vote. Il manque un vote. Na. Kažkas nebalsuoja, sako pirmininkas. Truksta vieno balsu. Balsavimas baigtas. 22 už 11 prieš. Pritarta. Tam pakeitimui pritarėme, vadinasi, išbraukėme sakinio galą. Dabar pernėme prie tie komiteto septinto pakeitimo. Pranešės prieš kas už? Niekas. Kas prieš? Visi susilaikę atmestas. 32 reikėjo pakeitimas pranešėjas prieš kas už, kas prieš sus, susilaikę pritarta. J kompromisas pranešėjo už, prieš susilaikę pritarta. Toliau įtrė devintas pakeitimas pranešėjas prieš kas už. Vienas kas prieš. Daug. Susilaikė atmestas. 35 abelių ranka. Pranešėjas už kas už. Kas prieš? Elektroninis balsavimas tuomet. 11 už, 22 prieš atmestą. Dabar konstatuojamosios dalies 20 punktas, transporto komiteto 10 pakeitimas pranešės prieš kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 36. 65 Izabelė Duro pranešės už kas už, kas prieš, Visi kiti susilaikė atmestas. 37 Dominik reikėjo pranešės prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Dešimtas ITRE komiteto, kuris atitinka tekstą pranešės už kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 38 reikėjo pranešės už kas už, Prieš <clears throat> susilaikė pritarta. 39. Biuro. Pranešės prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Galiausiai 11. Transporto komiteto pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Reikia pasitikrinti balsuoti elektroniškai. Atrodo, kad pritarėme, bet reikia patikrinti. <laughs> Euh, voilà, le vote est clos. Balsavimas baigtas. Raimeri. Per vėlų. įrašysime į posėdžio protokolą, kad Raimeris Biogė pakeitė balsavimą 20 už 12 prieš pritartą. Dabar elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo su pakeitimais. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. <clears throat> 31 už, 1 prieš, 2 susilaikę sveikiname pranešėją. Ir dėkojame visiems šešėliniams pranešėjams. Tema sudėtinga, balsavimas nelengvas ir noriu visus pasveikinti. Gerai padirbėjus. Voilà. Alors, mes chers collègues, je vous propose de continuer. Mėly kolegos, siūlau tęsti darbą ir po balsavimų mes periname prie ponos Karvajo pranešimo dėl Europos palidovinės navigacijos sistemų rengimo ir eksploatacijos. Nemačiau jūsų. Pone pranešėja, žodis jums. Merci, prezidentė, eh, karš e kolegas. Permitam, que antes da minha... Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbimieji kolegos, dėl Europos palidovinės navigacijos sistemų rengimų ir eksploatacijos, tai pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad su Migelio, kurio netiktis aptemdė mūsų šios dienos darbą. Mes labai daug kartu dirbome ir tikrai tas darbas tapo stiprią paskata kovoti su lyga. Pirmininkas, nenoriu jūsų pertraukti, bet man regis mes kažką praleidome. Ir tai yra balsavimo kontekste, tai yra Lavija pranešimą praleidome, tik tai vienas balsavimas yra tik tai vienas pakeitimas pateiktas dėl Lavija pranešimo. Todėl norėčiau, kad dabar balsuotume dėl to pranešimo, nes Lavija turi išvykti. Taigi pasimkite balsavimo sąrašus. Yra vienas pakeitimas, kurį pateikė pona Andreasan. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Kągi, dėl viso pranešimo, kas už? Prieš? Vienas laikė pranešimas patvirtintas, visiems ačiū, sveikiname pranešėją. Atsiprašau, ponios Karvalio, kad ją pert, Karvalio, kad ją pertraukiau. Taigi, ponia pirmininkė, norėčiau trumpai prisiminti kolegą Migelį. Jau sakiau, kad jo netiktis aptamdė šią dieną ir mes kartu su juo tikrai vaisingai dirbome. Ir tas darbas buvo rimta paskata jam kovoti su lyga, o mūsų darbas jam irgi skirtas jo atminimui pagerbti. Taigi yra komisijos pasiūlymas teisėkuros srityje dėl Europos palidovinės navigacijos sistemų įrengimo ir eksploatacijos. Galileo ir su ją susijusios programos yra sukurtos tam, kad būtų sukurta Europos palidovinės navigacijos sistema. Ir dvi programos sudaro atskiras programos dalis, viso bus 30 palidovų orbitoje ir taip pat atitinkama antžeminė struktūra sistema bus naudojama elektros tinklų, elektros e, tiekimo sinchronizavimu ir daugeliu kitų dalykų. Dauguma lėšų, kurios buvo skirtos etnos ir Galilėjo programoms, faktiškai duos visai Europos ekonomikai naudos. Dabar, kalbant apie komisijos pasiūlymą, komisija pateikė naują finansavimo pasiūlymą, kuriuo bus e, finansuojamas abiejų programų valdymas. Turiu padėkoti komisijai už visą tą darbą, kurį jinai atliko. Ypač pritariu komisijos e, ketinimams toliau finansuoti abi programas kitos finansinės perspektyvos metu. Komisija numatė maksimalę 7 milijardų eurų sumą, kuri bus skiriama uh, 2011 metų kainomis ir tai sudarys apie 7,9 milijardus. Taip pat į šią sumą įeis ir lėšos skiriamos šalinti galimai rizikai. Ir suma yra 130 tūkstančių eurų. Taigi vienas milijardas lėšų, vienu milijardu yra viršijama anksčiau numatyta suma ir todėl reikės arba surasti lėšas, arba patai, pakeisti MFF reglamento 14 straipsnį tarybai balsuojant vienbalsiai ir, pritaru, ir gavus parlamento pritarimą. Todėl ši e, suma turi būti numatyta ES biudžete. Komisijos pasiūlymas dėl uh, tokios stambios infrastruktūros eksploatacijos finansavimo reiškia, kad bus deramasi peržiūrėmos kai kurie kitos finansinės perspektyvos uh, punktai. Turiu pasakyti, kad mano rekomendacija yra uh, ir norėčiau priminti, kad 2007-2013 metų finansinės perspektyvos ribose buvo gana dideli pakeitimai padaryti ir 1,3 milijardo euro buvo įtraukti į biudžetą po ilgų tarybos ir Europos parlamento dėrybų. Komisija, atsižvelgdama į programos valdymo patirtį, nauja programos vystimosi etape bando išvengti tam tikros rizikos, su kuria buvo susitarta per sistemos konstravimo laikotarpį, sistemos kūrimo laikotarpį. Yra trys pagrindiniai dalykai, kuriuos aš išskiriu nuomonėje. Pirma, jeigu reikės rasti lėšų nenumatytiems įsipareigojimams finansuoti, tai tokie įsipareigojimai turi būti finansuojami iš biudžeto kitų metų ir nuo savų lėšų atsargos tam, kad nebūtų atimtos lėšos iš kitų programų. Antra, turime užtikrinti, kad biudžeto, už biudžetą atsakingos institucijos būtų laiku ir visa reikalinga apimtimi informuojamos apie e, reglamento įgyvendinimą. Vietoj valstybių narių atstovų komiteto, kaip kad buvo iki šiol, Europos parlamentas taip pat turėtų dalyvauti pačiame e, procese ir Europos parlamentui turi būti suteikta galimybė ne tik tai kontroliuoti, bet taip pat ir gauti informaciją, ypač informaciją, jei kyla nekontroliuojamos rizik, susidurima su nekontroliuojama rizika, kuri reiškia, kad bus reikalingas papildomas finansavimas anksčiau numatyto laiko. Taip pat galiausiai reikalinga nustatyti minimalių elementų sąrašą ir tie minimalūs elementai turi atsispindėti tarybai ir parlamentui teikiamoje komisijos ataskaitoje. Baigdama noriu pasakyti, kad mano galva labai svarbu, jog uh, būtų užtikrintas reikalingas papildomas finansavimas kitos finansinės perspektyvos ribose, tam, kad ES galėtų vykdyti numatytą, nu, vykdyti numatytą politiką šioje prioritetinėje srityje. O dabar noriu padėkoti visiems uždėmesi ir tikrai laukiu savo kolegų, ypač šešėlinių pranešėjų nuomonės. Ačiū pranešėjai, ponas Šusta. Ačiū pirmiausia. Iš esmės aš pritariu tam, ką pasakė pranešėjas, sutinku su jos vertinimu ir su šio pranešimu. Iš tikrųjų, turime pripažinti, kaip tai svarbu moksliniams tyrimams ir plėtrai. Mums tokie projektai yra labai svarbus, Taip pat svarbus žinių perdavimas šioje srityje, užtikrinant paramą ir mažoms vidutinėms įmonėms. Taigi kalbame ir apie ES konkurencingumo didinimą. Čia kalbama apie dėrybas dėl e, naujosios daugiametės, daugiametės finansinės programos 2014-2020 metams. Manau, kad svarbi ši nuoroda esanti pranešime. Ir čia turime penktąjį pakeitimą, kur kalbama apie nenumatytas išlaidas ateityje. Taigi pritarėme pranešimui ir esame pasirengę toliau kalbėti apie kitus pateiktus pakeitimus. Ačiū. Ačiū. Mums tikrai didelė galbė, kad čia yra kolegų, kurie taip puikiai išmano šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Nedaug ketinau kalbėti kaip šešėlinis pranešėjas, bet turiu pasakyti, kad klausimas yra itin svarbus, kaip teisingai pažymėjo ir pranešėja. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai už jos pirmąjį pasiūlymą kuri susilaukė daugelio pakeitimų, bet turiu pasakyti, kaip sakiau ne kartą, kad palidoninės navigacijos projektai yra prioritetinės svarbos projektai ir nebejotinai jie sustiprins ES galimybės kosmose ir leis teikti e, palidovinės navigacijos sistemas aptamos užtikrintas paslaugas kurios svarbios tokiuose sritise, kaip bankininkystė, finansiniai sandoriai, saugumas, geresnis tiekimo grandinė, geresnė tiekimo grandinės kontrolė. Ir aišku, sistema pasitarnaus ir tose sritise, kur pakol kas ją nesinaudojama. Norėčiau pasisiūlyti, kad iš tiesų reikia uh, galvoti apie geresnę rizikos, e, geresnį rizikos valdymą ir kontrolę. Labai dažnai sunku numatyti viskas, kas gali įvykti įgyvendinant tokius projektus, jo labiau, kad šiuo atveju mes kalbame apie palidovų sistemą, kuri iškelta į kosmosą. Todėl žinote, kad e, kartais uh, nutinka nenumatytų dalykų. Jeigu nebus surasta pakankamai lėšų šiam esminiam ES projektui finansuoti, tai visos tos žinios, įgūdžiai ir patirtis, kurią sukaupėme dirbdami gali nukentėti. Tokia būtų mano trumpa pastaba ir aišku, aš manau, kad mes ir toliau sėkmingai bendradarbiausime ir noriu atsiprašyti, kad negalėjau dalyvauti posėdėje ryte, kada mes prisiminėme Migelį Portaš ir labai apgailę stauju dėl to, kad nebuvau iš ryto, bet tikrai liūdžiu kartu su jumis. Ačiū kolegos, daugiau niekas neprašo žodžio. Pone pranešėja, prašau. The... Pirmininkė, aš noriu padėkoti kolegams už jų išsakytus žodžius ir noriu pasakyti, kad tikiuosi sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Yeah. Bon, alors, euh... Vaiku, norėčiau priminti, kad ponios Karvalijo pranešimui numatyti tokie terminai. Pakeitimus reikia įteikti iki gegužės ketvirtosios ir gegužės 31 dienos komiteto posėdėje tvirtinsime praneš, nuomonę dėl ponios Karvajo pranešimo ir balsavimui reikia pasirenkti birželio 20, taip pat, nes balsavimas dėl šio pranešimo vyks rytre komitete, o galutinis ir po to galtinis plenarinis balsavimas. <clears throat> Ačiū visiems. Dabar galime perėti prie 16 darbo tvarkės punkto pastatų politikos. Mūsų pranešė yra Monika Holmeier. Taigi, 16 darbo tvarkės punktas. Ji, Monika, rengė pranešimą aktualią temą ir žodį suteikiu jai. Pone pirmininkė, labai Jums ačiū. Kalbėsiu trumpai. Aš nemanau, kad e, šis klausimas yra labai sudėtingas, nes mes kalbame apie jungtinio mokslinio tyrimų centro pastato statybą. Tai bus biurų pastatas, administracinis pastatas Gail mieste Belgijoje. Institucija, aišku, labai svarbi, bet ji yra paslaugas, ji bus paslaugas teikianti institucija visai pramoniai, teikianti pagalbinę medžiagą. Šiuo metu institucijoje dirba 350 darbuotojų, kurie išsibarsta įvairiuose pastatuose, kurių gyvavimo būvis sviruoja nuo 40 iki 50 metų. Kalbant apie um, medžiagas, tai mes tikrai norėtume atsikratyti tų pastatų, kadangi jie yra labai seniai, kai kuriems jau 50 metų ir galų gale naujo pastato statyba sudaro uh, ilgalaikio plano dalį, pagal kurį tie senieji pastatai pastatyti 70-ame dešimtmetyje turi būti nugriauti, nes jie netenkina šiuo metu pastatams keliamų reikalavimų. Apskritai netenkina jokių reikalavimų. Todėl yra tik tai viena galimybė ir tai yra nugriauti biurų pastatą, administracinį pastatą tas pastatas žymimas HQ. Bet to nereikia pamiršti, kad jis labai nukentėjo nuo gaisro 11 metais, po to buvo pertvarkytas, bet jame įsikurs mokslinio tyrimų laboratorijos. Pastaruoju metu sužinojame, kad laboratorijos ir administracinė dalis negali e, būti viename pastate. Todėl laboratorijos teritorija bus išplėsta, ji apims dar keletą pastato aukštų pagal generalinį planą. Taigi, e, naudingo ploto prasme jis nesikeičia, tiesiog bus išplėstas laboratorijos patalpų skaičius. O biurų pastatas, numatyti du, auk, dviejų aukštų pastatas, kuriame galės dirbti 75 darbuotojai, bus um, automobilių stovėjimo aikštelė, posėdžių salės. Nugriuvimas truks metus ir kainuos per 600 tūkstančių eurų. bus įmanomas, bus užtikrintas aišku ir atitinkamas telefoninis ryšys bei internetas ir pats, pats pastato eksploatavimas. Jį pertvarkius bus daug pigesnis. Dabartiniu metu pastatą numatoma išnuomoti nemažiau kaip 99 metams. Pastatas priklausys komisijai būdu, tokiu būdu, bet e, žemė, ant kurios stovi pastatas, priklausys brandolinių tyrimų institutui Belgijoje, kuriam šiuo metu priklauso ir pats pastatas. Taigi, jeigu kas norėtų įsiaiškinti, kokia yra pastato nuomos padėtis, tai gali kreiptis į manęs. E, mokesčių, kuriuos turėsime sumokėti, suma siekia 5,47 milijono. Dalis tos sumos e, bus sumokėta, jau sumokėta apie 70, 172 tūkstančius. Pirmininkas, ačiū. <clears throat> Ar kas nors turi kokį nors pastebėjimą, ne? Todėl nuomonės teikti neprašome. Jūs dar kartą prašote žodžio, Monika, prašau. Äh, Noriu tik tai pasakyti. Štai ką. Kolegoms labiau rūpi parlamento pastatai ir kitą kartą priminėsime sprendimą dėl Montoje gatvės Europos parlamento pastato. Kalbėsime apie Europos istorijos namus. Noriu tik tai tą pranešti kolegoms, kad nenusteptumėte per posėdį. Aš jau išsiuntinėjau dokumentus visiems e, tiems, kurie draugės su manimi rengia pranešimą, kad žinotumėte ir kad visi galėtų laiku pristatyti savo nuomonės man ir kad susitartume dėl bendro požiūrio. Puiku, visi viską suprato, ponė pranešėja. Niekas neturi kitų pastabų, todėl siūlau mūsų darbą baigti. Susitinkame šiandien po pietų 14.30 ir į posėdį ateis komisijos narys Levandovskis. Ačiū visiems. O koordinatorių posėdis e, tiesiog atšauktas